antagonizmas ir arogancija, kurią teko stebėti kai kuriuose valstybės narėse ir taryboje. Nes taip, tenka pripažinti, kad mes visi veikime pakankamai pavėluotai ir darėme mažai. Taigi daugelis piliečių kaip tik savęs klausia, ar tikrai tai nėra būtent tas metas, kai reikia veikti iš vien solidariai ir ambicingai, kai griūva uh, ekonomikos, kai daug mirusiųjų, daug susirgusių. Taigi dabar pribrendo laikas aukštam ambicijų lygiui, sprendžiant vienus iš didžiausių ES iššūkių. Dėkuoju kolegai Lopes ir pusantros minutės vicelonimą. Nugalėti pandemiją, tai pirmiausia suvaldyti lygą, išvengti mirčių, apsaugoti ligonius ir jų artimuosius. Tam reikia išskirtinių priemonių, reikia priboti piliečių laisvę. E, ekstremalios situacijos paskelbimas yra ekstremali priemonė, tačiau turime užtikrinti, kad teisinės valstybės principai bei piliečių teisės būtų apsaugotos. Tačiau dabar, jeigu pasižiūrėtume, kokių priemonių kai kurios valstybės ėmėsi, tai rizika akivaizdi. Parlamentai turi ir toliau turėti galimybę užtikrinti savo kontrolės ir teisės aktų leidėjų vaidmenį. Ši krizė parodė mūsų silpnybės E, įsigijant pagrindinės prekes ES turi e, pati sugebėti apsirūpinti pagrindiniais dalykais. Tai ne tik tai vaistais ir medicinos įranga, bet ir maistu. Bet pavyzdžiui, Kinija, dabar nuo Kinijos mes priklausome e, kaukių e, gamybos rytyje. Ir įsivaizduokime dabar, kad Pasižiūrėkime, kokia situacija vyksta. Kinija blokuoja Taivano įstojimą į PSO. Mes turime stiprus būti savo šalise, apsaugokime savo infrastruktūrą, savo pramonę, mes turime laikyti savo įsitikinimų ir išlikti solidariais bei saugoti savo piliečius. Dėkoju. Ačiū kolegai Visler Lima. Dabar žodis kolegai Pikula gospodine predsjedniče kad ima političke volje nađu se i ačiū pirmininke atsiradus politiniai valiai ir atsakymas ir lankstumas yra surandamas. Pavyzdžiui, dėl biudžeto dabar 1,2 ar 1,3 procento skiriamo biudžetui tos diskusijos tampa tokiomis beprasmėmis. Nes didžiausiai kriziai per šimtmetį reikalingas atitinkamai rimtas yra atsakas. Fondai, lėšos e, skiriamos e, kovai su krizės padariniais ir jų bendra finansavimo lygis pakeltas iki 100 procento yra puikus dalykas. Taip pat norėčiau paskatinti būti budreis, kad nebūtų bet kas publikuojama socialiniuose tinkluose. Taip pat noriu atkreipti dėmesį ir į kaukių kokybės standartus bei į kainas jų. Ir žemės ūkio srityje ko gero reikės to paties masto paramos kaip ir žuvininkystės sektoriuje. Mes džiaugiamės, kad imtasi priemonių palaikyti turizmo sektoriui viešosios bei finansavimo priemonės turi būti panaudotos labai skaidriai e, tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Taip pat labai džiaugiuosi, kad keturios pagrindinės frakcijos susitarė dėl pagrindinės rezoliucijos. Aišku, galima buvo įtraukti dar ir kitų dalykų į šį dokumentą, bet svarbiausia, aišku, mums politinė vienybė ir mūsų visų piliečių gerovė. Ačiū kolegai Pikula. O dabar žodis kolegai Kasa. Ačiū pirmininkė. Mes turime bendrą priešą, kuris e, daro žalą visiems. Europa susiformavo krizės metu ir būtent tokiais krizės e, metais e, labai svarbus bendras atsakas. Reikia saugoti gyvybės bei užtikrinti apsirūpinimą maisto produktais ko gero apsirūpinimas maisto produktais bus irgi aktualus, e, užimtumas, taipogi darbo vietų išsaugojimas labai svarbus, ES turi pateikti pasiūlymų šioje srityje. Bet lygiai taip pat turime daryti dar daugiau, turime palaikyti MVI e, mūsų ekonomikos e, pagrindą. Na ir aišku, turime sustiprinti savo sveikatos sistemas. Uh, ISF plus bendras biudžetas e, turi užtikrinti, kad finansavimas tęsis. Mes turime užtikrinti, kad naujasis fondas bus panaudojamas jau kitais metais. Komisija e, turi užtikrinti, kad e, lėšos pasieks tuos, kuriems to labiausiai reikia. Mes negalime nuvilti savo piliečių. Dėkoju. Ačiū kolegai Kasa. Na, o dabar žodis kolegai e, Dupont. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija kadenciją pradėjo vadovaudamas iššūkiu sąjunga, kuris siekia daugiau, nenumatydama, negalėdama numatyti, kas jos laukia. Taigi e, dabar mes reaguojame kovo plenarinėje sesijoje, patvirtume pirmąjį priemonių paketą tam, kad būtų apsaugoti piliečiai, įmonės, o valstybės narės turėtų lankstumą. Šią savaitę patvirtinsime kitą paketą, kuriame numatytos papildomos priemonės skirtos be kita ko biurokratinių kliūčių mažinimui, tam, kad būtų sustiprinta sveikatos apsaugos sistema. Tačiau tenka pripažinti ir štai ką, kad kai kurios valstybės narės reagavo greičiau. Kartais tai buvo teisinga, tačiau to pasiekoje. E, e, Kai kurių priemonių pasiekoje kilo įtampa tarp valstybių narių, kurios buvo galima išvengti. Pone komisarė, e, sąjunga, kuris siekia daugiau, šis šūkis tie galioja ir toliau. Mes visi e, išgyvename e, netikrumo jausmus, kai mažai saugiklių, tai gali kelti um, nerimą, tai daro didelę žalą mūsų piliečiams, tačiau mes neturėtume veikti taip, kai, kas neigiamai atsilieptų piliečiams ir mūsų kaimynams, kadangi daug pareikalavimų iš mūsų piliečių likti namuose, laikytis atstumo, tai tegul mūsų jų pastangos taptų orientyrais mums. Na, o EPP yra pasirengusi diskutuoti e, ir tartis dėl to, kaip išeiti iš krizės, nes tikrai reikia europinių bendrų atsakymų. Mes esame čia tam, kad kartu siektume daugiau ir nebejoju, kaip šiandien buvo pasakyta parlamente, kad kartu to pasieksime geriau. Dėkuoju. Dėkuoju kolegiai Dupon ir diskusijų pabaigoje komisijos vardu pasisakys komisaras Šepčiovičius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai paskutinis iki lankiausi parlamente, mes pagerbėme šios dienos e, herojus, gydytojus, medicinos seselis, policijos pareigūnus ir savanorius, kurie padeda vyresnio amžiaus žmonėms ir labiausiai pažeidžiamiems gyventojams. Kaip teisingai pasakė ponė Dipon, mes šiandien turime padėkoti mūsų piliečiams, kurie E, padė, pademonstravo didelį ryštą, atsakomybę, laikydamasi taisyklių, likdami namuose, laikydamasi socialinio atsumo, kas kartais tikrai nelengva, kartu likdami nam, namuose su vaikais, dirbdami iš namų. Manau, kad šios dienos diskusija taip pat labai aiškiai parodė, jog Europa sugebėjo susidoroti su iššūkiu. Yra daugybė pavyzdžių, kurie rodo, kaip žmonės ir valstybės narės vieni kitiems padeda. Ir tai rodo, kaip mes mokomės, e, kaip suvaldyti šią krizę ir kaip e, ruošiamės ekonominiams sukretimams, kurių dar tikriausiai bus. Norėčiau padėkoti Jums visiems gerbamiems parlamento nariams, noriu dėkoti Jums už Jūsų energiją, už kantrybę, o taip pat ir už tai, kad išsakėte savo nuomonės, e, už tai, kad palaikote piliečius valstybėse narėse. E, COVID krizę kai kas apibūdina kaip dramatišką akceleratorių. E, jis iškelia tai, kas gera mumise ir tai matome, kokiu yra pilietinės atsakomybės apraiškų. Ir būtent to dėka, nežiūrint dramatiškas krizės, mūsų visuomenė sugeba veikti ir toliau. Mes matėme, kaip uh, buvo paspartintos sprendimo primam procedūros pritariu ponui Mrašanui dėl to, kad per 3-4 savaitės nuveikėme daugiau tam, kad būtų sprendžiamas ekonominės pasiekmes po šios krizės, nei kad padarėme per keletą metų po e, ekonominės krizės. Tačiau e, COVID krizė paspartino melagingų neigiamų naujienų sklaidą, populizmo sklaidą. Na, mes visi esame dėl to susirūpinę. Tai minėjo ir kolega Lamberts. Ir noriu patikinti, kad mes Europos komisijoje srityje. Išliekame labai budrus ir labai atidžiai stebime tai, kas vyksta valstybėse narėse, palaikome tamprius ryšius su Vengrija, su Lenkija, taip pat analizuojame visas melengingas žinias bei socialinė žiniasklaidoje skleidžiamas neigiamas nuotaikas. Bendradarbiaukime su mumis tam, kad tam užkirstume kelią. Be to, mano manimu, e, ponas Gonzalės, o taip pat ir ponė Gonzalės, e, Gonzalės Perės ir ponas ponas Golaš labai teisingai pastebėjo, kad dabar sprendžiasi ES ateitis. Taigi mums reikia kitokios Europos. Mes turime būti labiau patriotiški, demokratiški, stiprus. Todėl norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie labai aiškiai įvardijo, jog mums reikalingos didelio masto ekonominės investicijos. Šiandieną jūs pritarsite paketui, kuris skirtas nedelsiai taikymoms pagalbos priemonės, tačiau sutinku, kad reikia plačiai investuoti į ūkio atsigavimą, į darbo vietų apsaugą, į e, įmonių veiklą, kuriams tenka neretai veikti labai nepalankomis sąlygomis. Mums reikalingas ES maršalo planas, kuris būtų solidarus, skaitmeninis, skaitmeninis judrus, švarus ir, kaip daug kas iš jūsų minėjo, atsparus. Tik tais tokiu būdu galėsime mes bendrai kurti mūsų Europos ateitį. Mes turime žengti žingsnį priekį ir pasinaudoti vidaus rinkos potencialu. Mes turime maksimaliai pasinaudoti lygrečiai vystančios žaliosios ir skaitmenės revoliucijos potencialu. Ir turime tokiu būdu kurti atsparesnę, stipresnę Europą. Tikriausiai prisimenate, kad praeitie teko aptarti kitokio pobūdžio priklausomybę. Ir iš to pasimokime štai ko. Turime elgti strategiškai ir turime nuspręsti, uh, ko kokių prekių reikia pas mus namuose, ką turime turėti sandėliuose. Tai yra, aišku, svarbiausia medicinė įranga, tačiau taip pat e, turime diversifikuoti mūsų tiekimo grandinės tam, kad nebūtų priklausomi nuo vienos įmonės ar šalies. Na, o gerai viską įvertinę ir pasvėrę, turime nuspręsti, ką privalome gaminti Europoje tam, kad e, būtume tikri, kad kai to labiausiai reikės, turėsime tai. Dėl šios priežasties manau, kad e, teisingai pastebėti, kad mums reikalingas e, ambicingesnis, labiau suderintas, labiau strateginis požiūris ir metodas, taip pat turime pagalvoti, kaip jį finansuosime. Mums reikalinga stipri daugiametė finansavimo programa, tačiau, aišku, e, galim, turime viską įvertinti, pasižiūrėti, kokias lėšas galime panaudoti jau dabar, kokį finansavimą atidėti ateičiai. Taigi pasižiūrėkime, kur dabar iš karto reikia paramos, pagalbos sąlygos tam, kad ateityje užkirstume kelią krizai. Taigi, Darykime tą šuolį į priekį, darykime ekonominį šuolį į priekį, kovokime už aukštos kokybės darbo vietas. Daugelis iš jūsų tai minėjo, ponas Batenga, pavyzdžiui, ir ponas Delanga apie tai kalbėjo. Pasakysiu labai atvirai, gerbimi parlamento nariai, mes labai pasikliaujame jūsų paramą tam, kad būtų sudaryta daugiametė finansinė programa, tokia, kuri leistų įvykdyti šį šuolį į priekį ir tam, kad būtų užtikrintas ūkio atsigavimas, kurio tikimės po krizės. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie e, kaukės apsauginės priemonės, noriu patikinti, kad 24 valandas per parą visą savaitę su kolegomis dirbame ties šios, šiais klausimais. Na ir iš tikrųjų reikalingi bengri, bendri pirkimai, kurie užtikrinti, kad mūsų medicinos seseris, laugytojai ir gydytojai gaus tas priemonės, kurių jums, jiems reikia jų darbe. Noriu pa, um, pagirti ir Europos įmonės, nes keičiamos gamybos linijos tam, kad būtų pas mus gaminamos apsauginės ka, kaukės, respiratoriai, plaučių vedinimo įranga, kuri labai reikalinga mūsų um, ligoninės. Ir aš manau, kad per keletą mėnesių pasitelkę pajėgę Europos pramonę pasieksime įspūdingų rezultatų. Pone Rijas kalbėjo apie vyresnius žmonės labiausiai pažydžiamus. Mano motina, mano uo, e, uošvė Slovakija yra panašioje situacijoje. Ir todėl mes patvirtiname Europos fondą, iš kurio bus finansavimas labiausiai pažydžiamiems asmenims. Pasižiūrėsime, ar to prisitaikymo pakaks ir ką galima nuveikti daugiau tam, kad paremtume tuos, kuriems labiausiai reikia paramos ir pagalbos. Nuo pabaigai dar sureaguosiu į dvi svarbes pastabas. Pirmiausia, pono Gasparis žodžiai. Jis kalbėjo apie virusą ir kitas grėsmės. Noriu patikinti, kad mes kursime Europinę programėlę, vadiname appsą ir pasitelksime geriausias žinomas, turimas žinias tam, kad būtų atsiekimas virusas, o ne žmonės. Ir tai darydami užtikrinsime pilną asmens duomenų apsaugą. Tie, kurie norės naudoti šią programėlę, galės tai daryti, tik tai, tai savanoriškai bus užtikrintas pilnas um, anonimiškumas ir tiesiog numatyta, kad bus siunčiama žinutė, pranešimas, kad e, susidūrėte su užsikrėtusiu asmeniu ir todėl turite elgtis atsargiai. Daug kas kalbėjo apie ūkio atgaivinimo planą ir tiesiog priminsiu, jog mes dabar keičiame komisijos darbo programą ir ją pristatysime jums iki mėnesio pabaigos. Aš manau, kaip pabrėžė ir mūsų pirmininkė Uršulė Ursula von der Leyen e, leido mobilizuoti 3 e, milijardus eurų iš ES biudžeto. Sutinku, kad reikia daugiau ir nebejoju, kad jūsų paramos dėka galėsime sudaryti gerą daugiametę finansavimo programą. Tačiau reikalinga ir diplomatija, nes sprendimai dėl daugiametės finansavimo programos primami vienbalsiškai. Todėl reikia bendradarbiauti, kalbėti su valstybių narių vadovais, tam, kad e, siūlomos priemonės būtų pakankamai ambicingos, tačiau kartu būtų palaikomas ir visų, nes būtent tokio atsako reikia, tam, kad sureaguotume laiku. Turime pasinaudoti visais svertais, turime pasinaudoti mūsų politiką, kuri davė gerų rezultatų valstybėse narėse ir nebejoju, kad visa tai tinkamai atsispindės mūsų pasiūlymuose. Pone pirmininkė, pabaigai norėčiau padėkoti Jums visiems už Jūsų mintis, idėjas, siūlymus o taip pat ir už paramą, kurią pademonstravote šiandieną, o taip pat ir per visas šias sudėtingas savaitės. Ir mes pasiremsime iš jūsų paramą ir tuo pagrindu pastatysime naują Europą, kuri pakils iš šios dramatiškos krizės. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju komisarį Šepčiovičiui. Ponas pirmininkas Mišelis paprašė atsiprašyti jo vardu dėl to, kad jam teko išvykti anksčiau, tačiau jo darbuotojai atidžiai sekė diskusijas ir perdos tarybai baigėme diskusijas, darbą pratesime nuo 13.30, o jei sugebėti rasti ko nors užkasti parlamente arba ko nors atsinešėte patys, tai skanaus.